komisija siūlys valstybės, e, valstybėms narėms ir aš tikiuosi, kad mes galėsime veiksmingai veikti šią kryptimį. Ačiū ponui komisijos nariui. Diskusiją šiuo klausimu baigėme ponui Ferevai. Dėkoju už pranešimą. Balsuosime rytoj vidurdienį. Dabar paskutinis darbo tarkės punktas. E, ponios Teocharus pranešimas, skurdo mažinimas ir darbo vietų kūrimas besivystančiose šalyse. Ir pirmiausia, suteikiu žodį pranešėjai. Keturias minutės. Mrs. Theocarus, you have the floor. To, brodre, είναι παραδεχτό πως η Αφρική... Pone pirmininkė, visi žinome, kad Afrika ir kiti pasaulio regionai susiduria su didžiuliu skurdu ir taip pat tuose regionuose yra didžiulis demokratinis defikt, deficitas. Tai yra labai svarbus reiškinys tarptautinėje sistemoje. Taigi, renkdama šį pranešimą, aš stengiausi pabrėžti, kad Europos, Europos Sąjunga galėtų prisidėti prie kovos su skurdu ir prie užimtumo situacijos gerinimą. Mes žinome, kad daugiau nei pusė pasaulio gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Taip pat žinome, kad, kad Europos kad Europos gyventojai galbūt netaip susiduria su šiomis problemomis, tačiau manome, kad jie galėtų prisidėti prie e, situacijos e, besivystančiose šalise gerinimo. Tokiu būdu būtų galima kurti darbo vietas. Taip pat reikia pabrėžti, kad ekonominės situacijos gerinimas eina iš vien su demokratiniais procesais. Taip pat reikia kreipti didelį dėmesį į žmogaus teisų apsaugą, į vaikų apsaugą. Taip pat turime padėti pilietiniai visuomeniai vystytis. Taigi turime atsižvelgti į visus šios faktorius. Todėl yra labai svarbu pabrėžti švietimo svarbą, taip pat e, sukurti lygias galimybės, taip pat e, suteikti rinkimo teises, gerinti būsto e, e statymo situaciją. E, kovoti su AIDS ir kitomis lygomis. Taigi, kaip jau minėjau, šiame pranešime bandėme apžvelgti visus šiuos aspektus ir taip pat bandėme pabrėžti priemonės, kurios e, padėtų kovoti su šiomis problemomis. Kadangi šiuo metu vyrauja tarptautinė finansų krizę ir taip pat atsižvelgiant į susitarimus, kurie pasirašyti dėl kovos su skurdu, mes e, pabandėme rasti kompromisą tarp visų pakeitimų, kurie buvo pateikti. Buvo tokių pakeitimų, dėl kurių dėje nebuvo įmanoma pasiekti kompromiso. Tačiau jeigu mes iš tiesų norime kovoti su skurdu, tai yra labai svarbu atsižvelgti į visus aspektus. Dėkuoju, dabar perėmėm prie spontaniškų pasisakymų ir pirmoji kalbės ponia Basesku. Pone pirmininkė, komisijos nariai, išgyvename ekonominę krizę. Ir dėl to padidėjo maisto ir prekių kainos. Ir būtent dėl to skurstančių žmonių skaičius dar labiau padidėjo. Tai yra, skurdas yra itin opi problema tre, trečiosiuose šalise. Europos Sąjunga yra e, stambiausia pasaulio donorė, tačiau to nepakanka. Todėl turime peržiūrėti savo vystimosi politiką, padėti e, e, besivystančiams šalims finansuoti jų politikos priemonės Šiomis dienomis vyksta konferencija, kurioje kalbama apie tūkstantmečių vystimosi tikslų įgyvendinimą. Ir tikiuosi, kad jis suteiks naują postumį kovai su skurdu. Naujosios valstybės narės taip pat e, prisideda dabar prie vystomosios pagalbos ir neseniai mano šali, šalis Moldovai suteikė negražinamą paskolą. Aš norėčiau tiesiog Jums priminti, kad jeigu kas nors kalbėjo anksčiau svarstytų klausimų, tuomet mes negalime suteikti žodžio. Tačiau šiandien mes turime ištikti laiko ir aš elgsiuos. Aš būsiu kiek dosnesnis. Dėkui. Dėkoju, ponė pirmininkė, už jūsų dosnumą. Aš pabandysiu kalbėti trumpai, neviršyti minutės. Kalbant apie žemės ūkio problemas, tai žemės ūkis E, vaidina svarbu vaidmenį kovoje su skurdu, nes jis tiekia maisto produktus gyventojams. Todėl manau, kad reikia suvienodinti žemės ūkio produktų kainas pasaulio rinkose. Atitinkamos kainos galėtų užtikrinti e, gerą, veiksmingą žemės ūkį besivystančiose šalise. Aišku, taip pat reikia atkreipti dėmesį į politinę situaciją ir kovoti su korupcija. Manau, kad e, tai yra mūsų galimybė kovoti su skurdu ir kurti daugiau darbo vietų. Taip pat reikia kovoti su eksportu eksporto e, subsidijomis. Praėjusi, praėjusiais praeitėje ES padarė klaidų ir manau, kad e, žemės ūkio subsidijavimas buvo viena iš tokių klaidų. You, Žodis ponui Mikalašič. Dėkoju, e, ponė pirmininkė, komisarė Barnie, kolegos. Investicijos į sveikatos apsaugos sistemą, į e, kitus demokratijos institutus e, prisideda prie besivystančių šalių bendro išsivystymo. Bet e, gaila, kad e, toks finansavimas, tame tarpe ir ES pagalba, nelabai daug prisidėjo ir pakeitė situaciją. Aš manau, kad e, švietimas ir e, sveikatos apsauga turėtų būti e, vystimosi politikos pagrindiniais elementais. Komisija turėtų padėti daugiau investuoti į tas dvi sritis - į elementarų išsilavinimą ir į sveikatos apsaugą senhor presidente. A redução da pobreza. Ponas Ferreira. Dėkuoju, pirmininkė. E, Skurdo mažinimas, e, darbo vietų kūrimas besivystančiose šalyse e, reikalauja, kad tinkamai veiktų paramos sistema besiremianti solidarumu. Tad jeigu sugebėsime laiku E, įgyvendinti tūkstant, tūkstantmečio tikslus, e, tai pasieksime didelį pergalę. Jeigu ne, tai bus labai blogai. E, būtina paremti žemės ūkio sistemas, antrai prisidėsime prie skurdo. Turime paremti vietos žemės ūkį, vietos verslą. Be to nebus sukurtos darbo vietos, nebus uh, užtikrintos žmogaus teisės. Tačiau kol kas e, tom šalims neleidžia vystytis e, išorės e, skola. Tas skolas reikia nurašyti. Dabar žodis, ponė komisaras. Merci, monsieur le président. Et... Dėkuoju, pirmininkė. Aš kalbėsiu ponios Žožėva vardu. Aš dėkuoju atsiprašau, ponios Georgievas vardu. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Klausimas, svarstamas klausimas iš tikrųjų šiuo metu svarstamas aukščiausių lygmenių jungtinėse tautose. Tarptautinė bendruomenė turėtų mažinti skurdą, kurti darbo vietas. Čia problemą reikia spręsti kuo skubiau. Išgyvename ekonominę krizę, dėl to, žinom, kaip žinia, padidėjo maisto kainos bei kai kurių kitų e, žaliavų kainos. Tai kelia nerima mums visiems. Be to vyksta didžiulė spekulacija maistų bei žaliavomis. Aš aptariau šią problemą su kolegomis šį rytą Bruselėje. Mes turime parengti priemonės, kurios leistų mums užkirsti kelią tokiai skandalingai, tikrai neprimtinai spekulacijai, nes nuo jos nukenčia tos šalis, kurioms yra sunkiausia apsirūpinti maistu. Be abejo, socialinės apsaugos priemonės gali pagerinti, pagelbėti skurstantiems žmonėms. Komisija parengė, paskelbė komunikatą, kuriame kalbam apie tai, kad reikia padėti e, toms šalims, kurios susiduria su didžiulė, didžiulė skolos e, problema, kad būtina gerinti socialinę pažeidžiamiausių asmenų apsaugą. Ir būtent dabartinės krizės akivaizdoje turime galvoti apie ilgesnį perspektyvą. Ir turime galvoti apie silpniausius. Komisija taip pat nepamiršta ir tūkstantmečio vystimosi tikslų ir praeitą savaitę vykusi vadovų taryba taip pat patvirtino mūsų įsipareigojimus prisimtus pagal šią darbo tvarkę. Europos vadovų tarybos išvadose yra aiškiai pasakyta, kad tūkstantmečio vystimosi tikslų gyvenimas yra vienas iš mūsų prioritetas. Kaip ir teigia pranešėja, ypatingą dėmesį turime skirti pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. Kad ir kokios būtų gražios mūsų priemonės ir geri ketinimai, nieko iš to nebus, jeigu mes tinkamai jų negyvendinsime. Turime raginti donorius ir toliau skirti vystomąją pagalbą, kuri yra labai reikalinga trečiosiam šalims. Daug kas iš jūsų kalbėjo ir apie trečių šalių gebėjimų stiprinimą, apie jų gamybinių gebėjimų e, to plėtrą. Ponas Pybalks taip pat e, e, taip supranta, Junktinių tautų darbo tvarkė, kuriant padorias, deramas darbo vietas – yra aktuali ir, ir mums. Pritariu ponui Karus, iš tikrųjų mes turėtume stiprinti Europos socialinio modelio viziją. Komisija 2010 metais, dar 2010 metais parengs ataskaitą apie socialinės apsaugos sistemas besivystančiose šalise. Socialiai orientuotas ūkis e, gali būti labai naudingas šioms šalims, jis gali padėti joms spręsti, spręsti dabartinės problemas. Dėkuoju Jums ir už tai, kad Jūs kalbėjote ir apie e, lygias galimybės, lyčių lygybę, apie e, darbo vietų kūrimą. Lyčių lygybė yra itin aktuali ir buvo nuspręsta papildyti tūkstantmečių vystimosi tikslus su papildomų priedų, kuriame būtų kalbama būtent apie lyčių lygybę. Dėkuoju. Dėkuoju ponui komisarui, dėkuoju poniai pranešėjai, kolegoms, visam personalui ir vertėjams. Posėdį baigiame.